kitako ir prekybos politikai. Taigi reikėtų kalbėti ne vien tik tai išskirtinai apie pačią prekybos politiką, bet ir apie kitus aspektus. Ačiū kolegai Kaspari. Toliau socialistų ir demokratų frakcijos vardu kolega Arsenis. Vieną minutę.